Turėsime išsiaiškinti štai ką. Reikia išsiaiškinti kai ką dėl protokolą. Ponas Karvar dėl posėdžio vedimo tvarkos. Thank you, Mr. President.